su pramonė pasikeistų, kad vis tiek būtų lyderė, kad kurtų darbo vietas, bet kurtų transporto priemonės, kurios būtų švarios ir kurios padėtų kovoti su e, klimato kaita ir atsisakyti iškastinio kūro transporto sektorioje ir visoje ekonomikoje. Pone Nibler, minutę. Dėkoju, pirmininkė komisijos atstovę, kolegos. Iš tiesų, CO2 e, ribos e, turėtų būti mažinamos. E, reikia švaresnių automobilių, kad pasiektume aplinkos tikslų. Tačiau tai, kas numatyta 25 metais, 25 metais, 27 metams turi būti ir įgyvendinama. Todėl aš komisijos pasiūlymų džiaugiausi, nes 30 procentų iki 30 metų buvo numatytas tikslas. Ir buvo numatyta, kad judumas neturi ypatingai pabrangti ir kad automobilių sektoriuje ne, ne, nebūtų sugratos darbo vietos. Niekur pasaulyje nėra panašių pastangų dedama. Mes e, suprantame, kad elektromobiliams reikia milžiniško elektros kiekio. E, dizelis kita vertus e, yra irgi alternatyva mažinti išmetalus. Ir mes iškėlėme per daug ambicingas CO2 ribas. Man atrodo, kad e, tai nėra išmintinga, aš balsuosiu prieš ir manau, kad e, Europa neturėtų išsikelti tokių tikslų, kurie numarintų automobilių pramonę. Dėkoju. Dabar e, spontaniškų pasisakymų procedūra. Trys norintys pasisakyti. EPP, ponas Marės nėra jo, tai ponia Šoidrova. Koleginė kolegove, znie. Ačiū kolegos už suteiktą žodį. Kolegos, klimato kaita vis, visus mus padaro daug jautresnius aplinkos saugos klausimais ir tai yra teisingas požiūris. Transporto sektorius, aišku, e, prisideda prie e, klimato kaitos ir dar labiau pablogina situaciją. Norėčiau dar kartą jūs įspėti dėl to neatsakingo e, teršalų normų nustatymo. ES nėra pagrindinė teršėja CO2. Mažiau 10 procentų visų emisijų yra e, e, būtent generuojamos ES. Antroji priežastis yra ta, kad automobilių pramonė yra pagrindinė pramonė ES ir dėl to mes negalime pritaikyti nerealistiškų tikslų ir taip pat pažeisti konkurencingumo. Tokiu atveju mes e, automobilių pramoniai e, tikrai pakenksime, sumažės darbo vietos, o teršalai nesumažės. 15 procentų iki 25 metų nustatyta riba buvo tinkama man, bet uh, bet iki 30 metų nustatyto trilogo susitarimo aš nenorėčiau mm, jam pritarti. Ponas Pusol, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nepaisant pažangos, kuri yra užfiksuota per pastaruosius metus, 500 tūkstančių žmonių Europoje miršta dėl oro taršos. Europos sostinės nusintė mums aiškę žinę, turime būti ambicingi tiek pasaulio lygių, tiek vietos lygių, nepažeisdami mūsų pramonės konkurencingumo. Tai yra labai svarbus žingsnis e, po tarp institucinių dėrybų parlamentas pasiekė susitarimo, kuris sumažina emisijas 37,5 procento naujoms automobiliams ir 30 procentų e, naujiems lengviesiems komerciniams transporto priemonėms. E, pirmininkas sako, gal kalbėtas galėtų kalbėti lėčiau. Aš esu įsitikinęs, kad tokios ambicingos kvotos paskatins e, galbūt e, inovacijas tarp e, automobilių gamintojų, taip pat stimuliuos gaminti automobilius, kurie neteršia arba teršia labai mažai. Dėkoju. Ostatni głos zabierze pan Zdrojewski. Paskutinis kalbėtojas, ponas Zdrojewski. Žodis jums pirmininkė. Tai aišku, nėra geriausias sprendimas, tai yra kompromisinis sprendimas, o kompromisas nėra tas pats, kas optimalus e, sprendimas. E, kompromisas reiškia, kad e, mums visą tai kainuos. Tai iš vienos pusės žalieji spaudžia mus, kad mes greičiau įgyvendintume geriau apsaugotumėte e, klimatą, bet automobilių gamintojai sako, kad mums tai labai daug kainuos. Taip pat yra ir skirtumų tarp valstybių narių. Šalis, kurios turi gerai išvystytą e, automobilių pramonę, reaguoja skirtingai nei kad kitos. Taip pat e, yra ir atotrukių, kalbant apie techninius duomenis, kiek viską, visą tai kainuos, kašto apskaičiavimas yra labai skirtingas valstybėse narėse ir labai yra vykdomas e, skirtingai ir todėl neaiškus yra rezultatai praktiškai. Ačiū. O dabar komisijos narys pasisakys. Proszę podsumować naszą dyskusję. Pone pirmininkė, e, e, nariai, Dėkoju už e, šį e, pasisakymą, diskusijas. Tai rodo labai svarbu, e, kokią svarbą mes teikiame šiam dalykui. Dabar mes gyvename trečią pagrindų sustarimą dėl klimato kaitos, kuris atitinka Paryžiaus sustarimo. Teisės aktai ne tik padės mums įgyvendinti, bet padės ES pramoniai išlaikyti konkurencingą E, situaciją greitai besikeičiančią e, aplinkoje, pritaikyti naujus verslo modelius, kurios pritaikys e, tvarų mobilumą. CO2 iš metalų normos automobiliams, lengviesiams automobiliams pagerins vartotojų situaciją, infrastruktūrą, taip pat ir akumuliatorių sektorius plėsis ir sukurs daug naujų vietų. Šie teisės aktai taip pat reikš didelę naudą vartotojams. Ne tik e, pasinaudosime švaresniu oru, bet taip pat ir geresniai transporto priemonėmis. Manau, kad tai yra puikūs kompromisai ir mes galime didžiuotis tokiu darbu. Mes visi žinome, kiek buvo pastangų įdėta, kad mes pasiektume klimato tikslų. Ir mm, tam tikri pasisakymai irgi tą pasakė. Ir tokie teisės aktai yra puikus žingsnis į priekį. Dėl to norėčiau e, paremti, kad jūs paremtumėte rytojus mūsų darbą. Nėra laiko, negalime sustoti, turime kovoti su klimato kaita, e, mes esame atsakingi prieš savo piliečius ir prieš ateinančias kartas. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį e, pranešėjai poniai Daliai. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, dėkoju komisijos nariai, bet norėčiau pateikti porą dalykų. E, nereikia čia visus gazdinti, kai kalbame apie tai, kad daugiau investicijų reiškia e, daugiau e, brangių automobilių. Taip, taip gali būti, bet visi tyrimai parodė ir taip pat poveikio analizė vykdyta komisijos parodė, kad finansiškai bus naudinga visa tai mūsų vartotojams, kaip ir komisijos nariai pasakė, kad vartotojams išlaidos sumažės. Uh, E, taigi vartotojams nauda bus didžiausia iš šio teisės akto. Dėl to aš tikėjausi, kad e, irgi nariai pasisakantieji žinos, dėl ko jie balsuoja rytoj. Vienas iš narių e, nežinojo iš vis, kad kalbame apie naujas keleivinius automobilius ir lengvasias komercinės transporto priemonės. Taip pat ir ponas Kolmanas iš ECR nežinojo, kad tai yra bendras teisės aktų paketas skirtas skirtingiems sektoriams ir nekalbama apie mobilumą ir tik apie keleivinius automobilius. Realybė yra tokia, kad pokyčiai vyksta. Investicijos šiuo metu e, yra nukreipiamos į naujas technologijas, taip pat yra vykdomi tyrimai, siekiant užtikrinti, kad ES gali gaminti e, akumuliatorius, kurie yra tikrai pranašus. E, labai džiaugiuosi kad nariai, kurie pasiūlė mažiau ambicingus tikslus, dabar kalba apie šį kompromisą ir kalba apie tai, teigiamai. Esu įsitikinus, kad tai Europos parlamentas šis norėjo ambicingai keisti ir kad tikėjo tais pokyčiais. Pasižiūrėkite į dabartinius modelius, kurie šiuo metu yra įgyvendinti, taip pat padidėjusi kilometražą, e, kurį e, šiuo metu gali įgyvendinti maža, maža taršiai automobiliai. Taigi, pabaigiant, norėčiau pasakyti, dirbkime ir toliau kartu, tam, kad galėtume pritraukti investicijas į ES, į šį žemyną, taip reikalinga infrastruktūrai, taip pat įkrovimo stotelėms, taip pat ir reikalingai infrastruktūrai, kad čia ES būtų gaminami tinkami akumuliatoriai. Taigi lauksiu balsavimo rytoj, dėkoju kolegams už jūsų indėlį, dėkoju komisijos nariui ir taip pat e, visai komisijai. Ačiū. Uh, thank you very much for this discussion. Ačiū už diskusijas, taip pat už pastabas. Taigi diskusijos baigiamos, o balsavimas vyks rytoj. Dabar norėčiau padėkoti visiems dalyviams, kurie dalyvavo šiose diskusijose. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ponios ir ponai, dabar galėsime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra e, pranešimas e, pono Panzeri, pono e, Dan Predos, e, Frank Engel, ponos Görens dėl kaiminystės vystomo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Pirmasis kalbėtos mano sąraše yra ponas Panzeri kaip vienas iš pranešėjų. Keturios minutės. Może jeszcze chwilkę poczekamy, żeby pan palaukime porą sekundžių. Grazie. Kol atvyks komisijos narys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Rytoj mes turėsime balsuoti dėl naujo kaiminystės vystumo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Čia kalba eina apie labai svarbę procedūrą, kadangi nustatoma bus, kaip ES teiks pagalbą treči, trečiosiams šalims nuo 2001 iki, 2021 iki 2027 metų. Kalba eina apie beveik apie 90 milijardų eurų. Šis dokumentas parengtas po ilgo darbo ir e, po to, kai buvo pasiektas kompromisas tarp visų frakcijų. Mes pasiekime gerai subalansuotą poziciją dėl įvairių finansinių priemonių tam, kad galima būtų užtikrinti. De, da E, kuo didesnė parlamentinė priežiūra. Ir aš manau, kad svarbu tai paminėti. Ir tai yra valdysena. E, komisijos pasiūlyme yra numatytos to, tokios nuostatos, kad Europos parlamentas turėtų, galėtų reikšti savo nuomonę tik dėl teisinių motyvų, ne dėl politinių. Ir tai yra be abejo nepatenkinamas dalykas. Mums reikia deleguotojų aktų, tai reikia nulatinio politinio dialogo, tam, kad mes galėtum, kuris turėtų vykti prieš nustatant gairės ir orientacinės kryptis. Ir vi, Europos parlamentas turėtų turėti galimybę peržiūrėti visus pasiūlymus, tam galėtų pareikšti savo prieštaravimus. Kaiminystės politika, tarptautinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbi ES išorės politikos dalis. Ir kaiminystė, kaiminystės da, priemonės apjungimas padės mums geriau naudoti, da, naudoti turimas lėšas ir da, geriau da, jas mobilizuoti. Be, be to galime pasidžiaugti tuo, kad bus 25 procentais padidintos lėšos, palyginti su dabartiniu biudžetu. Dėl Afrikos mes taip pat pareikalavome, kad būtų skirtos did, didesnės lėšos Karibų ramio vandenino šalims, tam, kad galima būtų pasiruošti tam, kas vyks po, kai baigs galioti kotonų sustarimas. Taip pat nu, suprantame, kad reikia kovoti su skurdu ir uh, nuo 92 procentų iki 95 procentų siūlome padidinti finansavimo tikslą pagal šį reglamentą. Be to, mes turime nepamiršti, kad turime kovoti taip pat su tikrosiomis migracijos priežastimis klimato kaitą. Mes kalbame apie tai, kad mums reikia tokios politikos, kuri būtų pagrėsta žmog, pagarba žmogaus teisėmis, tam, kad galima būtų užtikrinti taip pat, kad migracija vyktų da, tvarkingai. Taip pat kalbame ir apie būtinybę da, rengti tinkamą klimato kaitos politikas, išvelgiant ir mūsų įsipareigojimus pagal da, Paryžiaus susitarimus. Ir džiaugiamės E, mes pasiūlėme 45 procentus skirti e, e, dalykams susijusiems su klimato kaita. Toliau mes taip pat nustatėme, kad būtina taikyti nuostatą, pagal kurią pagalba bus sustabdoma, jei nėra laikomasi demokratijos ir teisinės valstybės principų. Mes taip pat aiškiai pasakome, kad lėšas reikia naudoti tam, kad galima būtų sudaryti tvarus vystimosi sąlygas ir lėšos negali būti naudojamos ginklams e, ir e, šuminims e, pirkti. Taigi yra nepaprastai svarbus darbo rezultatas, dirbome kelias mėnesius ir todėl aš norėčiau padėkoti visiems trims bendra pranešėjams už jų bendrą darbą ir Aš tikiuosi, kad mes galėsime e, patvirtinti šį pasiūlymą. Dėkoju. Dėkoju dabar bendra pranešėjas, ponas Preda, keturios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia e, parlamente diskutuojame Europos komisijos pasiūlymą šią temą. Aš esu vienas iš bendra pranešėjų, kuris nuo pat pradžių buvau iš tikrųjų gana skeptiškas šiai bendrai priemoniai, todėl labai trumpai norėčiau papasakoti Jums savo skepticizmo mm, priežastis. Uh, aišku, jau metus e, buvo kalbama apie tai, kad būtų e, bendras e, kaiminystės vystamojo tartautinio bendradarbiavimo ir taip pat stojimo paramos priemonė ES. Komisijos, komisija, kalbėdama apie priemonę pasirengimo narystiai, nepritarė, bet šiandien mes kalbėsime apie ją, tai yra viena iš dešimties instrumentų. Uh, EPP e jau 18 e, metai sausio mėnesį pasisakė prieš bendrą priemonę e, visiškai nedviprasmiškai, kadangi tai toks supaprastinimas iš tiesų gali sukelti tik tai vidinius ginčius dėl dalykų, kurie yra labai svarbus ir Europos kaiminystės e, politi politika, kuri turėtų tarnauti ES piliečiams, e, be e, finansinio instrumento nieko nereikštų. Nepaisant visokių skeptinių pažiūrų, mes ir mano grupė dirbo ties šią priemonę siekdami pagerinti komisijos pasiūlymą kuris darbas buvo ilgas, labai sudėtingas, e, buvo kalbama ir apie ginčius, skirtingus tikslus, kurie buvo apvienyti į vieną priemonę. Tai buvo tikroji revoliucija, visiškas pokytis e, tokioje priemonėje. Ir jis atliepa į mūsų parlamento poreikį siekiant lankstumo ateities įvairiems iššūkiams. Ir dėl to tai yra labai svarbi priemonė, kalbant apie Europos parlamento valdymą ir e, vaidmenį, kalbant apie skirtingas politikos kryptis, taip pat ir e, garantija, e, kuri, kad bus, skirti tam, bus skirtas tam finansavimas. Kalbant apie politinės frakcijas, mes e, galėjome pasiūlyti vieną bendrą priemonę Europos parlamentui, e, priemonę, kuri e, remiasi deleguotaisiais aktais. Mes taip pat nustatome aiškius tikslus. Taip pat kalbėjome apie demokratijos skatinimą, žmogaus teisės, o kalbant apie biudžeto priemonės, tai buvo viena iš svarbiausių mūsų diskusijų 4,4 e, procentai e, buvo skirti, taip pat ir e, skirtas finans, finansavimas kaiminystiai pagal geografinius regionus, taip pat kalbėjome apie žmogaus teisės, pilietinę visuomenę. 10,2 milijonų eurų buvo skirta šiam dalykui. Na ir baigdamas pasakysiu, tai kad žaliųjų e, frakcija e, tikrai nelabai gerai e, pasirodė. Mes iš jūsų grupės gavome daugiau nei 200 pakeitimų įvairių ir pasiūlymų ir mes turėjome juos nagrinėti. Tai yra iš tikrųjų labai, kai kurie iš jų buvo uh, svarbus, bet ne visi. O vėliau uh, žaliųjų frakcija iš vis susilaikė uh, nuo balsavimo. Ir tai iš tikrųjų yra labai blogai. Ir jūs norite, kad ši priemonė nebūtų priimta. Ką jūs norite daryti su šia priemonė? Ką jūs norite daryti su šio pranešimu? Labai norėčiau ir jūsų dėmesio. Ačiū. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Engelį. Jūs turite keturias minutės. Nie działa. Gal jūs galėtumėt e, pasinaudoti kitų mikrofonų? Ah. Oh, yes, okay. Pone pirmininkė, technologijos stebuklai pagaliau e, įvyko. Aš manau, kad mes visi suprantame, kodėl esame šiandien ir galime tik apgailėstauti, kad tiek mažai narių dalyvauja diskusijoje, kai kalba eina apie dokumentą, da, da, kuris bus numato skirti didžiulės lėšas septynių metų laikotarpiu. Ir labai gaila, kad kolegos nesidomi tokio masto, tokios svarbos dokumentų. Bet gal tai, kad kolegos nedalyvauja, parodo e, iš tikrųjų, kad baigiantis kadencijai de, e, kartais tenka priimti sudėtingus sprendimus. Dabar apie šį dokumentą. Aš manau, kad šis tekstas, nuo kurio mums pavyko susitarti, atitinka komisijos ambicijų lygį, kurį stebėjome, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas. Mums visiems lypi, rūpi bendradarbiavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo politika. Mes bendradarbiavome su kolegomis Afrikoje ir jie mums sakė, kad yra neįtikėtina. Da, kiek turite jūs įvairių priemonių ir mes ne visuomet žinome iš tikrųjų, kaip jomis naudotis. Ir todėl šį bendrą priemonę turėtų užtikrinti didesnį nuoseklumą, tai tikėkime, kad jis bus pasiektas. Ir da, tai be abejo yra teigiamas dalykas. Bet kalbėdamas apie kitus dalykus, čia gal reikėtų pasidalinti da, keliomis abejonėmis. Keturi pranešėjai rengė šį dokumentą, ryto balsuosime dėl to dokumento, bet de, mums nepavyko spręsti kai kurių dalykų dėja. Pavyzdžiui, užtikrai, kad e, Europos vystimosi fondas būtų trauktos ES biudžetą. Yra žinoma, kad Prancūzija, kad ir e, kitos šalis tam priešinasi, tam prieštarauja. Ir Ir jei mes to nepadarysime, tuomet mes tiesiog neturėsime da, da, da, tikrosios kaiminysės visumarių etarinio bendradarbiavimo priemonės. Ir Europos parlamentas turi labai aiškiai išsakyti savo nuomonę, kuri beje yra tokia pat kaip ir komisijos. Ir aiškiai turime pasakyti, kad da, da, da, šis fondas turi būti įtrauktas į ES biudžetą. Tai yra būtina tam, kad galima būtų užtikrinti demokratinę kontrolę. Ir da, taryba ne, elgesi. Da, bo, pagal postkolonistinę ideologiją. Bet to, ponia pirmininkė, reikėtų paminėti dar vieną klausimą. Ar komisija iš tikrųjų turėjo bendrą poziciją, kai rengė šios dokumentus? Man susidarė įspūdis, kurio negaliu atsikratyti, kad šitą pastaraisiais mėnesiais komisijos narys ir jo bendradarbiai darė viską, kad šiame parlamente būtų kalbama apie kažkokią šventą kaiminystės priemonę, lyg, lyg kaiminystės priemonė turi būtinai būti visiškai atskira. Kitaip uh, Mes kalbame apie kaiminystės politiką, kuri įtvirtinta yra mūsų sutartyse. Ne, kalbame apie tai, kad 24 procentai siūloma padidinti lėšas šiai priemoniai. Ir po to tai iš komisaro kabineto narių mes gauname kažkokius pakeitimus, kurie iš tikrųjų turėtų pakengti da, siekiamam tikslui, tai yra sukur, tam, kad būtų sukurta bendra da, priemonė ko, ko, komisijos nariai. Ar iš tikrųjų da, komisijos narių kolegija, si, koledžas siekia bendro kažkokio tikslo, ar ten yra kažkokių problemų? Būtų gerai, jeigu jūs atsakytumėte į tą klausimą. Pone pirmininkė, mes pavyko parengti bendrą nuseklų tekstą ir aš norėčiau tikėtis, kad rytoj jis bus patvirtintas. Dėkuoju. Dėkoju. Toliau paskutinės bene pranešėjas ponas Giorės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti dėl mano bendrų pranešėjams. Mes tikrai puikiai dirbome. Uh, uh, kelias mėnesius, dirbti nebuvo lengva bet mums galiausiai pavyko parengti dokumentą iki kadencijos pabaigos. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, komisijos e, vystimosi komiteto, užsienio reikalų komiteto ir teisės reikalų komiteto darbuotojams už jų profesionalumą, už jų kompetenciją ir jų ištvermę ir jų lojalumą. Ir e, už tai, kad jie parodė, kad iš tikrųjų jie geba da, dirbti. Da, nepailstamai. Tai tikrai yra pasudėtingiausias užsienio reikalų komiteto kada nors rengtas dokumentas. Ir mes rytoj balsuosime dėl trijų komitetų darbo rezultato. Ir tie, tie trys komitetai yra sakingi už išorės veiksmų politiką. Tai iš, iš tikrųjų tai yra toks rizikingas čia gal dalykas, nes kai kalbame apie tai, kas veiks rytoj. Trys komitetai, keturi pranešėjai, Mes norėjome da, e, ne pamirždami apie tai, kodėl reikalingas vystomasis bendradarbiavimas, siekiame vis dėlto surasti naujoviškų sprendimų. Ir ponia Mogerinė, pristatydama šį dokumentą, pasakė, kad politika turėtų iš esmės likti tokia pat, bet pasikeis jos gyvendinimo metodas. Taigi mes norėjome kažką realiai pakeisti ir man atrodo, kad mums pavyko. Taigi e, ieškojame naujoviškų sprendimų siekdami užtikrinti, kad Europos išorės veiksmų politika būtų nuseklesnė. Naujoviški sprendimai reiškia suvokti, kaip galima būtų atnaujinti turimas priemonės ir galvoti apie taip, kaip galima būtų planuoti, planuoti biudžeto lėšas. Mes visiems kalbam, visam pasauliu aiškiname, kad reikia laikytis demokratijos principų, tačiau pas mus patys mes neturi, neturėt, net, pagal pasiūlymą neturėtume lemiamo žodžio dėl šio dokumento. Be to, ieškojome taip pat visiškai kitokio masto priemonių, kur, kurios būtų taikomos nuo 2021 iki 2027 metų. Naujoviškų sprendimų paieškos taip pat reiškia, kad mes turėjome pripažinti, kad valstybės narės ir komisija negali visko padaryti. Visiems trūksta pinigų. Ir todėl atrodytų visiškai normalu e, pakviesti privatų sektorių nukreipti dalį savo santaupų ir savo pinigų e, vystomo, e, vystimo link. Ir mes manome, kad tai padėtų mums taip pat užtikrinti, kad tinkamai būtų naudojamos finansavimo pagal šį reglamentą atitinkančios Austrijos paramos vystimus lėšos. Taip pat reikėjo sustiprinti tam tikras nuostatas. Jei Europos parlamentas atsižvelgs į mūsų rekomendaciją, taip ir, ir bus. Mums pavyko o, išlaikyti bendrą koncesusą vystimosi srityje, mums taip pat pavyko užtikrinti, kad būtų atsižvelgta Europos parlamento teisės, nes mes pareikalav, nes mes atsižvelgėme į ankste, anksčiau jau užsakytą savo poziciją šiuo klausimu. Be to, o, a, mes taip pat ėmėmės tam tikrų žingsnių siekdami paveikti tarybą. Mes esame pasiruošę. Esame pa, a, parengę nuseklų pranešimą, kuris, a, kuriame apibriešta, kaip mes galėtume ateityje plėtoti kaiminystės vystomą ir tarptautinio bendradarbiavimo politiką. Dėkoju. A teraz w imieniu jeszcze Komisji Budżetowej pani e, Gardia Zabal. Biudžeto komiteto vardu, pana Garsijavas Ruvijal. Dėkoju, pirmininkė. E, Biudžeto komitetas pirmiausiai bandė suderinti šį pasiūlymą su 21-27 metų daugiametė finansinė programa. Mes padidinome iki 35 procentų tą dalį, kuri susijusi su klimato kaita, be, beveik 35 milijonais padidėjome, padidinome išmokas Afrikai. Taip pat e, apribojame maksimalę dotaciją iki 10 milijonų eurų, kad nebūtų netitikimų tarp e, subsidijų ir e, finansinių instrumentų. Taip pat mes numatėme procedūrą, pagal kurią bus e, galima numatyti rezervo naudojimą. Taip pat mes numatėme investicijų bankų į minimalę. E, mini, mini, minimalę instrumento vykdymo e, minimales, minimales sumas. Ir taip pat mes e, apibrėžiame keletą atskirų terminų ir pagerinome mechanizmus, pagal kuriuos būtų galima mm, kreiptis e, su e, skundais. O dabar komisijos vardu e, komisijos narys Mimica ponė pirmininkė, garbus nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjams ir jums visiems už tokį veiksmingą darbą, kurį nuveikėte AFET ir kitose komitetuose ir laiku pabaigėte pranešimą dėl e, komisijos pasiūlymo. Labai džiaugiuosi, kad šis pranešimas pritarė politiškai ir finansiškai ambicingam pasiūlymui, kurį pateikė Europos komisija. Ypač norėčiau padėkoti e, parlamento e, paramai čia parlamente tokiam instrumentui. Europos balsas bus garsesnis, jos prioritetai bus geriau atliepti, jeigu šis e, instrumentas bus priimtas. Tokie prioritetai kaip e, Juodoja Afrika, kaiminystė, tvari plėtra, migracija, e, žmogaus teisų skatinimas, taip pat e, kova su klimato kaita, taikos išsaugojimas bei kova su skurdu yra labai svarbus. Aš taip pat džiaugiuosi, kad parlamentas išlaikė finansavimo priemonę kaip vieną iš modalumų kuris padės mums geriau siekti tikslų. Aš taip pat esu įsitikinęs, kas, Budžeto nustatymas e, šiai priemoniai dar labiau sustiprins Europos parlamento biudžeto bei e, priežiūros funkcijas. Aš taip pat manau, kad visi šie elementai užtikrins, e, kad naujas jį priemonė atitiktų mūsų tikslus ir įsipareigojimus, kurie yra padaryti ES pasaulinėje strategijoje, taip pat bendrame susitarime bei pasaulio 2030 darbo tvarkėje. Įtraukties kaiminystės politikos finansavimo požiūrių, reikia pasakyti, tam pritarė Europos komisija ir išlaikė. Norėčiau pabrėžti dar kartą šį patį punktą. Suderinta geresnė mūsų išorės išlaidų architektūra tikrai nekvestionuoja politinės svarbos, bet kokios regioninės ar geografinės politikos. Priešingai, mes norime maksimaliai padidinti bet kokios politikos priemonės veiksmingumą, gerindami savo gebėjimus, mobilizuoti papildomus išteklius ten, kur jų labiausia reikia. Tai yra labai svarbu, ypač siekiant atsakyti mm, ir atliepti į pokyčius e, kaiminystėje, kurie yra nenumatyti. Mūsų vizijoje programavimas yra vienas iš tų svarbių saitų, kurie e, susijęs ES e, interesus, išorės veiksmų tarnybos interesus bei mūsų partnerių interesus. Šis procesas gali tapti rezultatais tik tuo atveju, jeigu jis bus lankstus. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ir politinės ambicijas šiame pranešime, kadangi čia yra kalbama apie pagrindinius prioritetus. Tai yra kova su klimato kaita, žmogaus e, teisų skatinimas. Taip pat manau, kad tokie tikslai turėtų nebūti teisiškai privalomos priemonės, bet siekiniai. E, kitaip mes labai stipriai apribosime savo išorės veiklas e, tokiame kontekste, kuris nuolatos keičiasi. Aš taip pat dar kartą pasikartosiu, kad ES ambicijos kaip vieno iš pagrindinių tarptautinių e, veikėjų išlieka šiame pasiūlyme ir aš labai sveikinu jūsų pasiūlymą. 2030 darbo tvarkėje nustatyti tikslai gali būti nerealūs. Tai todėl yra labai svarbu galvoti apie tam tikrą lankstumą siekiant įgyvendinti ES ambicijas konfliktų prevencijos, taikos, bendradarbiavimo kontekste su e, pramoninėmis šalimis. Aš tikiu, kad teisinis įsipareigojimas siekiant 92 e, procentų e, komisija irgi jau siūlo E, labai ambicingą tikslą. Komisija yra pasiruošusi bendradarbiauti su Europos parlamentu, siekdama dar geriau išsiaiškinti, kaip pasustiprinti savo vaidmenį priežiūros e, e, funkcijų prasme tiek politiniu, tiek techniniu lygiu kartu su parlamentu ir bendradarbiavimas tikrai mums yra labai svarbus, siekiant galvoti ir tarp institucinę pusiausvyrą. Tačiau vis tiek manau, kad E, kurti papildomus institucinės kontrolės lygmenis, taip pat e, per daug naudotis deleguotaisiais aktais tikrai nepadės mums pasiekti to tikslo. Priešingai, ji padarys, kad ši priemonė ir jos e, veikimas bus per daug sudėtingi. Pakankamo lankstumo išlaikymas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir užsienio politikai tame kontekste reikia um, taip pat greitų uh, greito reagavimo funkcijų, taip pat e, ir lankstumo, ypač kalbant apie e, skirtą sumą dabartinėje programavimo laiko, laikotarpyje. Tai mums suteikia galimybių lankščiai ir greitai reaguoti į poreikius, kurie e, labai dažnai išorės santykiuose yra netikėti. Taip pat ir kaiminystės politikoje. Dėl to tikiu, kad skirti skirtos lėšos turėtų būti sumažintos. Jų mobilizavimas taip pat neturėtų būti daug sudėtingesnis. Aš taip pat tikiuosi, kad diskusijos bus puikios ir taip pat norėčiau Jums padėkoti. Ačiū, ponė komisijos nari, ponas Hakė. Pone Hakė, minutė. Inte komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Užsienio politikos e, biudžetas turėtų būti skaidresnis ar atskaitingesnis. Tai kai e, komisija pasiūlė radikalesnę reformą, aš atvirai į tai žvelgiau. Bet nuo tos dienos aš tik girdėjau, kad vienintelis būdas galime užsitikrinti, kad nauja architektūra, kuri labai gerai sujungia visus finansavimo priemonės į vieną, uh, ir ji bus tikslingesnė tik tada, kai žinosime, kaip pinigai bus valdomi ir skirstomi. O tai vis dar yra silpnoji pusė komisijos pasiūlyme. Mes e, kelius pasiūlymus pateikėme, e, taip pat kalbėjome su išorės veiksmų tarnyba. E, ir bendradarbiavimas tikrai galėtų būti geresnis, tačiau mes taip pat stengiamės užtikrinti, kad geriau būtų skirstami ir lankščiau milijardai eurų. Šis parlamentas turėtų gebėti taikyti priežiūros funkciją. 1,6 procentai viso biudžeto yra rezervuoti žmogaus teisų skatinimui. Ir aš bijau, kad uh, užsienio reikalų um, biudžetas uh, migracijos valdymui, taip pat uh, kovai su terorizmu yra nepakankamas. Mes remiamės vertybėmis ir tai turėtų atsispindėti mūsų biudžete. Dėkoju, ponai kultūrai edukacijai, panė Jimenez. E, kultūros komiteto vardu, panė Jimenez Barbat. Pirmininkė, kolegos, per pastaruosius dešimtmečius matėme, kad labai turime daug bendrų iššūkių. Todėl naujoji kaiminystės vystimas ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė yra viena svarbiausių šios kadencijos priemonių ir pasiūlymų. E, labai svarbu, kad tokie, tokios priemonės padidintų lankstumą ir sustiprintų mūsų vaidmenį tarptautiniu mastu. Labai svarbu, kad e, tai, kas bus padaryta šią priemonę prisidėtų prie tvarios plėtros tikslų, e, darbo atvarkės už 30 ir bendrų pasaulinių tikslų. Norėčiau pabrėžti, kad švietimas yra be galo svarbus siekiant kovoti su neligybė ir taip pat kovojant su pagrindinėmis e, migracijos, migracijos e, problemomis. Bet to labai svarbu pabrėžti, kad e, iššūkius reikia spręsti kartu su kaiminėmis šalimis. Todėl yra labai svarbu, kad šitai priemoniai būtų ir toliau skiriamas Europos kaiminystės politikos finansavimas. Dėkoju. Dabar lybė komiteto vardu. Spinelį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dokumentas, apie kurį kalbame, yra geopolitinė, o ne vystimosi priemonė. Šiandienos kalbame padedame migrantams jų tėvynėje. Ir da, pirmiausia galvojame apie tai, kas atitinka mūsų išorės politikos interesus. Viskuo reikia pasinaudoti tam, kad migrantų srautai nebūtų netvarkingi ir kad taptų saugus, atsakingi ir tvarkingi. Ir taip pagimdomas yra da, migranto da, įvaizdis, neatsakingo, pavojingo migranto. ir nepa, nepasint ankstesnių parlamento da, parengtų dokumentų, tai siūlomos priemonės, kurių mes negalėsime kontroliuoti. Bet to ne, nekalbama apie tai, kaip yra rengiami karai, siekiant pasi, pakeisti da, režimus, kai da, žmonės yra priversti da, persikelti masiškai į kitas vietas, nekalbama apie žmogaus teisės. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų da, uh, blogis, o ne gėris labiau ir, ir kyla iš šio dokumento. Dėkuoju. Toliau ponia Forence. Aš kalbėsiu kaip FAM komiteto parinktos nuomonės autorė. Ir aš labai teigiamai rengiu šį dokumentą, vertinu šį dokumentą ir per šią kodenciją man teko bendradarbiauti su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis vystymo bendradarbiavimo srityje. Ir turiu pasakyti, kad man teko susidurti su tomis problemomis, apie kurias kalbėjo ir Libi komiteto nuomonės autorė. Žinome, kad skatindami pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinės mūsų vertybės, lyčių lygybę. Mes turime nepamiršti, kad e, reikia ne tik teisės aktų, bet ir reikia skirti desamą finansavimą. Ir e, matome, kad dažnai yra išnaudojama migrantų problema. Nepaisant to, kad e, mums pavyko daug ką pasiekti, dėja galutinėme tekste neatsižvelgta į da, lyčių veiksmų, lygybės veiksmų planą, kurį parinkė Europos Sąjunga ir į kai, kurių fan komiteto, kai kurios fan komiteto pasiūlymus. Ir da, gaila, kad tie dalykai yra paminėti tik tai prieduose, o ne pagrindinėme tekste. Ponas Makalister. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, gerbėjai ponai ir ponios, kaip Užsienio reikalų komiteto pirmininkas aš norėčiau pirmiausia padėkoti visiems keturiems pranešėjams už, už puikų darbą. Europos parlamento tikslas, tikiuosi, yra aiškus. Mes norime užtikrinti, kad ES išorės veiksmų politika būtų. Uh, tinkamai finansuojama ir kad ji būtų naudojama kaip veiksminga priemonė mūsų vertybėms da, puoselėti visame pasaulyje. ES išorės politika turėtų būti nusekliai ir lanksti. Todėl įvairių finansinių priemonių apjungimas yra svarbi priemonė siekiant pasiekti šį tikslą. Europos parlamentas yra suinteresuotas suderinti nuseklumą ir pusiausvyrą su didesnė demokratinė atskaitomybė ir e, geresnės kontrolės mechanizmais. Todėl aš džiaugiuosi, kad pagal šį dokumentą yra numatyta plėtoti glaudesnį dokumentą tarp Komisijos Europos parlamento ir pa, e, yra numatyta naudoti deleguotasius aktus, kuriuos tvirtins komisija. De, dėl atskirų šio dokumento gyvendinimo aspektų. Dėkuoju. Toliau ponas Noizer. 100 milijardų eurų septyneriems metams. Labai didelė stambi priemonė. Daug kas iš kolegų visgi skeptiškai žiūri šią priemonę. Pirmininkė komisijos nary, kolegos, dėkoju pranešėjams, Dėkuoju kolegoms iš socialistų frakcijos, Antonijo Panceri, su kuriuo labai daug dirbau. Manau, kad šitas pasiūlymas yra geras. Mes AFET ir DEVE kartu dirbame su šiuo dokumentu. Manau, norė... norėčiau paminėti keletą svarbių punktų, kurie man e, atrodo svarbus vystimosi tarptautinio bendradarbiavimo prasme. 54, ne 52 procentai bus skirti klimatui, aplinkai, e, biologinės įvairovės e, saugojimui bus skirti. Taip pat pasiekėme, kad migracija e, bus matoma kaip, svarbus, kaip svarbi problema, kurią reikia spręsti bendradarbiaujant. Taip pat Mes e, kalbėjome ir apie žmogaus orumą ir, ir teisę į, į, į, į oro elgesį, kaip ir, yra, e, kaip ir išplaukia iš mūsų, iš mūsų vertybių. Migracija yra įvairiausių, ne, gali būti įvairiausių nelaimių priežastis. Todėl 10 procentų yra skirta e, migracijai. Manau, kad e, Mes kaip socialdemokratai šią priemonę turėtumėm džiaugtis, nes čia kalbama ir apie lyčių lygybę, e, taip pat apie moterų mergaičių teises. Aš esu tikras, kad ši priemonė yra geras pagrindas Ir tikrai iš pilietinės visuomenės mes girdim ženklus, kad jai tai patinka ši priemonė. Ir dar kartą dėkoju visiems už konstruktyvų darbą. Dėkoju. Alde frakcijos vardu, ponė Vekapera, prašom. Pusantros minutės. Arvoisa puhemies. Na... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaiminystės vystoma tarptautinio bendradarbiavimo priemonė yra. Da, a, labai ambicingos ES e, finansavimo sistemos e, reformos rezultatas. Per kitą finansinį laikotarpį mes arba da, galėsime įgyvendinti darbo tvarkę 2030 ir pasiekti tvarus vystimosi tikslus, arba mes nieko nepasieksime. Europos parlamento pasiūlymas yra ambicingesnės nei komisijos pasiūlymas. Mes norėtume 45 procentus finansavimo skirti veiksmams susijusim su klimato kaita ir aplinkosauga, bet to mes sustiprinome lyčių lygybės nuostatas ir bendras pastangas socialinės raidos srityje. Ta, pirmiausia, švietimo ir sveikatos priežiūros sritise. Ir Europos plėtros fondas da, bus įtrauktas į, į ES biudžetą. Tai sustiprins demokratinę atskaitomybę, demokratinę jo kontrolę. Aš tikiuosi, taryba tam pritars. Ir galiausiai mes galėsime sustiprinti ES kaip tarptautinės veikėjos vaidmenį. Kalbama taip pat apie bendradarbiavimą su variais kaimynais, įskaitant ir bendradarbiavimą Arkties regione socialinė raida, lyčių lygybė, pagarba žmogaus teisėms, kova su skurdu. Visi šie principai yra labai svarbus, kai mes galvojame apie savo išorės politiką. Bet neužtenka vien nustatyti tikslus, reikia pirmiausia padaryti viską, kad jie būtų pasiekti. Labai dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Raimon. Norėčiau pasveikinti komisijos narį, kuris uh, atėjo į salę. Mes kaip žalieji labai skeptiškai žiūrėjome į priemonę, kur tiek finansavimo priemonių į vieną sudėta. Ir mes bandėme konstruktyviai elgtis per dėrybas, labai rimtai žiūrėjome, kaip sakė pona, ponas Preda, mes patikėme labai daug pakeitimų. Mes stengiamės kaip įmanoma konstruktyviau dėrėtis. Manau, kad tikrai e, pranešėjai stengiasi konstruktyviai dėrėtis, tačiau taip pat reikia pasakyti, kad e, iš tikrųjų kiekybiškai daug padaryta, bet kokybiškai nežinau, mes nesame tikri, ar viskas padaryta teisingai. Visgi svarbiausi punktai e, yra tekste, bet e, konstatuojamosi dalise, o ne pačiuose kitose punktuose. Mes e, esame pasirengę net pasinaudoti paskutinę naktimi ir dar žengti svarbiausius žingsnius tam, kad ši priemonė uh, galų gale mm, būtų e, patobulinta ir kad mes galėtumėm už ją balsuoti. Bet kol kas kaip, kokia dabar yra ta priemonė, būtų galima su ją kažką padaryti, bet jinai tikrai galėtų būti ger, geresnė, pavyzdžiui, migracijos srityje, galėtų būti kitaip panaudotos uh, lėšos ir kol kas mes nepritarėme gana dideliai daliai nuostatų. Dėkoju. Dabar Sančias Kaldantei. Gracias. Ačiū pirmininkė. Komisijos pasiūlymas dėl finansinių priemonių e, suderinimo yra įžeidimas parlamentui, nes visiškai nekreipiama dėmesio į mūsų rezoliuciją 2008 metų, kur mes prašėme atskirų priemonių, atskiraus finansavimo tarptautinė bendradarbiavimo ir humanitarnėms priemonėms. Todėl mes atmetame visą pasiūlymą, nes dabartinių fondų sulėjimas e, pažeidžia pagrindinius principus susijusius su tarptautiniu bendradarbiavimu daroma visiškai priešinkai, bus naudojami šie fondai geostrateginės ir gynybos prasme. Pagrindinis tikslas yra panaudoti milžiniškus e, pinigus, kontroliuojant migraciją, saugant sienas ir panašiai. Europos piliečiai turi žinoti, kad šiuo pasiūlymu e, po šio pasiūlymos įgyvendinimo ES nebebus didžiausių donorų pasaulyje, ko galėjome didžiuotis. Nuo šiol tie pinigai bus galim, juos bus galima panaudoti e, ginklams, patruliams, palei sienas, e, tvarų statymams ir taip toliau. ES vis labiau išsižada savo idealų, o paskui mes stebėmės, kodėl e, piliečiai e, nuo mūsų nusisuka. Tokie pasiūlymai mus tolina ir nuo mūsų įsipareigojimų ir tarp tarptautinių tikslų, kaip pavyzdžiui 2030 metų darbo tvarkė, e, apie kurią tiek daug kalbame. Ačiū. Dėkoju, panas Salafranka Sančias. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ponai ir ponios. Paprastai aš pasveikinu pirmiausiai pranešėjus, šiuo kartu aš to negaliu padaryti, nes mano, net mano frakcijos bendra pranešėjai negalėjo susitarti. Bet man atrodo, kad labai svarbu turėti matomesnę, efektyvesnę, nuoseklesnę politiką, o tam reikia atitinkamų sumų, atitinkamų lėšų. Manau, kad nebūtų diskusija būtų kitokia, jeigu diskutuotumėm apie e, tai, ar ar ES, kokia, koks yra ES vaidmuo pasaulyje. Labai svarbu, kad ES politika būtų nuosekli, prisitaikytų prie besikeičiančių iššūkių. Ir kaip ponė Skakė sakė, kad mes e, nepamirštumėm savo parlamento tikslų. Šita priemonė nėra nei diferencijuota, nei vieninga. Tiesiog svarbiausia kalbėti apie ES išorės veiksmus ir išorės priemonės. Dėkoju. Ponas Makyvan. Um, you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekartosiu to, ką sakė jau pranešėjai, kiti mano frakcijos nariai apie pagrindinius pakeitimus, kurie buvo pristatyti šiam, šiai priemonė. Man atrodo, jie patobuliname tekstą ir tikiuosi, kad tarybai tai bus priimtina. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjams, ypač E, pona Šelgol iš e, plėtros komiteto, kadangi e, jis pasisakė už Europos plėtros politiką ir pristatė daugiau nei užsienio politikos priemonę. Tai yra tikrai išskirtinė priemonė, kuri siekia kovoti su skurdu ir kovoti už pasaulinį teisingumą. Porą dalykų. Visų pirma, e, tas laikotarpis, kuriam priemonė bus skirta, bus labai svarbi. Nuo dabar iki 30 metų e, ES bei pasaulio visuomenė turės laikytis Paryžiaus susitarimo ir pasiekti tikslų tam, kad ateitis būtų tvaresnė ne tik mums, bet ir visai planetai. Taip pat ir išorės plėtra bus labai svarbi. Kolegos, galiausiai tikriausia paskutinį kartą pasisakysiu kaip parlamento narė po 21 metų. Tai norėčiau padėkoti jums visiems. Jums, e, komisijos nariai Mimica, jūsų personalui, kolegoms išdėvė, taip pat AFET kolegoms, su kuriams dirbu, taip pat parlamento nariams, bet norėčiau padėkoti dviem žmonėms labiausiai. Tai yra tiems, kurie pasakė, kad E, kurie čia yra viršuje, James Kerry ir ponai Laura, norėčiau padėkoti ypatingai. E, e, dziękuję pani bardzo. Teraz pani Sarche. Ačiū. O dabar mane sargentinė minutė. Ačiū, pirmininkė. Tai nėra labai gerai parengtas pranešimas užsienio politika, plėtros politika nėra tie patys dalykai. Užsienio politika e, yra trumpalaikė, trumparegiška, o plėtros politika yra skirta e, kovai su skurdu ir yra ilgalaikiškesnio mm, poveikio. Sulieti jas abi, man atrodo, nėra tikslinga, nes nepasieksime mm, visų tikslų. E, Komisijos narys sakė, kad jis nori panaudoti nemažai pinigų lankščiai šiam šios priemonės panaudojimui, bet mane tai neramina, kadangi bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas nebus naudingas, mm, jeigu jis bus e, trumparegiškas. Žaliesiams nelabai patinka šis pranešimas ir koksgi bus mūsų planas B, jeigu Europos plėtros fondas nebus panaudojamas. Šią tokiu atveju neturėsime iš vis pinigų. Trumpalaikės politikos kryptis nėra tinkamos ir klimato e, kaitai. Bendra pranešėjai taip pat e, sakė, kad 45 procentai gali būti skiriami kovai su klimato kaita. Bandėte, bandėme būti pasiūlymuose konstruktyvūs, norėjome, kad jie būtų įtraukti. Uh, bet mes taip pat kalbame apie galutinį rezultatą. Pažiūrėkite, koks jis yra. E, žalieji daug dirbo, bendradarbiavo, bet mes nematome e, tų e, diskusijų rezultato. Mes man ir negalvojame, kad mes pasieksime skurdo mažinimą, jeigu taip dirbsime. Ačiū. Pane Liozing, pusantros minutės. Atrodo, kad čia yra tendencija, kad ES finansinės lėšas, kurios buvo skirtos humanitarniai pagalbai, dabar naudoja e, gynybai ir migracijai. Stabilumas, e, taika ir tai, kas buvo skiriama Afrikai. Viskas, viskas sumetama į vieną vietą ir kalbama apie vystimo E, bendradarbiavimą, bet taip nėra, nes ir komisijos, ir e, komiteto tekste e, kalbama visiškai apie kitokią pagalbą. Taip mes neteikėme humanitarnės pagalbos. Mes Yra, šitos lėšos turėtų būti visiškai kitkam skirtos demokratinės e, kontrolės, skaidrumo prasme. E, taip sumesti viską į vieną vietą yra visiškai netikslinga. Taip e, sumetant visas politikos sritis ir jos pavergiant ekonominiams tikslams, kariniams tikslams finansuoti Ir mm, taip šitos lėšos yra skirtos.